Kitas klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl būsimų pasiūlymų dėl teisėkuros procedūrų priimamų teisės aktų dėl EPS. E, šitą klausimą gavome iš ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto. Pone Sharon Bowles yra šio klausimo autorė, suteiksime jai žodį ir tikriausiai komisaras Rin atsakys komisijos vardu į užduotą klausimą. Pone Bowles, klaus... E, žodis jums penkios minutės. Thank you. Ačiū. E, komisijos nariai. E, šiuo ekonomikos komitetas reaguoja į komisijos pasiūlymus dėl konvergencijos ir uh, konkurencingumo priemonės. Visų pirma, akcentuojame, kad daug pasiekėme užtikrindami makroekonominę valdyseną patvirtinus šešių ir dviejų pasiūlymų paketus. E, ant dviejų pasiūlymų paketo svarstymas prasidėjo iš karto užbaigus šešių pasiūlymų paketo svarstymą. Žinau, kad e, jums Jūs jau pasakė žinia, kad ekonomikos komitetas išklausė tokius pačius TVF pasisakymus praėjusiais metais. Iškyla rizika, kad mes tarsi siunčiame pasauliu žinę apie nesėkmę. Atėjo laikas surašyti prioritetus ir išsiaiškinti, kaip įgyvendinsime visų aštuonių priemonių paketą prieš jas uh, užtemdant papildomomis ateities priemonėmis. Todėl mes manome, kad e, atėjo laikas atsi, atsitiesti, nes jau patvirtinti aštuoni pasiūlymai būtų tikrai keistoka, jeigu dar du pasiūlytume, pateiktume ir iš viso per pusantrų metų atsirastų dešimt teisės aktų. Daugiau Europos yra e, naudinga piliečiams, tačiau e, anot Europos parlamento pranešimų e, visa, visas šias pastangas turi dėti įtrauk, įtraukimas žmonių. Uh, suvokimas. Bet mes akcentuojame, kad trūksta skaidrumo, kad valstybių e, tarp vyriausybinėme bendradarbiavime jo nėra. Žinau, kad bendryjų darbo metodas nėra e, tas pats, kas tarp vyriausybinis darbo metodas. Ir mes jūs kai taikote, kai pasirenkate šį metodą, mes jūs palaikome. Tačiau mes nemanome, kad užtikrinamas reikalingas ryšys su piliečiais. Komisijos pranešimas dėl ex-ante koordinavimo metodo nepaaiškina, kokią papildomą vertę užtikrins siūlomos naujovės, nes jau e, egzistuoja Europos 2020 strategija, Europos semestras, jau nekalbant apie sanglaudos fondus. E, Kad išvengtume e, nesusipratimo, ekonomikos komitetas ragina bet kokias naujas priemonės įtraukti į Europos semestro sistemą. Tai leis užtikrinti reikalingą skaidrumą ir parlamentui sudarys galimybę e, įgyvendinti kontrolės funkciją. Komisijas pasiūlė e, sutartinės, mm, sutarčių galimybę tarp valstybių. Mes siūlome e, konvergencijos e, kodeksą ES lygmenių, kurio pagrindu e, būtų m, užtikrinamos paskatos. Manome, kad tai yra geresnis dalykas nei tie vadinamieji e, sutar, sutartiniai susitarimai išaugę biudžetiniai gebėjimai e, spręsti struktūrinės problemas yra sveikintinas dalykas. E, lėšos skiriamos konkurencingumo ir konvergencijos priemoniai galbūt padėtų ištaisyti atsiradusius asimetrinius e, aspektus, subalansuoti tai, kas yra išbalansuota. Tačiau mes pasigendame aiškaus įsipareigojimo siekti daugiau demokratijos Europoje tikrai stebėtina, atsižvelgiant į tai, apie ką laš, rašo laikraščiai ES, apie kaip vertinamas pasitikėjimas ES, kad ES, kad ES komisija rengėsi finansavimą konvergencijos ir konkurencingumo priemonį išskirti iš ne ES biudžeto lėšų. Mus domina kaip e, jei tos naujos priemonės atsiras, uh, kokiu būdu jos bus užtikrintos visoms valstybėms narėms, eurozonos ir ne eurozonos narėms ir nebūtinai savanoriškų pagrindų, kaip bus numatytos mm, nau, naujas, naujų įnašų į ES biudžetą skirimas. Manome, kad visos, visose šiuose priemonėse reikia remtis e, patikrintais statistiniais duomenimis. Mums reikia statistinių duomenų apie ES viešasias sąskaitas, taip pat apie vietos ir regionų valdžios situaciją. Ir todėl žinia, žinia, kurią siunčiame, yra tokia, jeigu parlamentas kaip teisėje, kurios institucija ir biudžetą tvirtinanti institucija nedalyvauja, mums tai nėra priimtina. Ačiū, pane Bolas. Komisijos vardu žodis komisarui Oli Rėn. Turite galimybę atsakyti ponios Bolas klausimą. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti už pateiktą klausimą dėl mm, galimų teisėkūros pasiūlymų iš komisijos pusės. Turint galvoje dabartinį ekonominę situaciją, e, poreikis e, daryti pokyčius šitose sritise yra akivaizdus. Ekonominę valdyseną mes jau sustiprinome su Europos parlamento asminę paramą, bet vis tiek reikia atlikti daugiau darbo, kaip ir um, ekonomikos komiteto pirmininkė pane Baulus pabrėžė. Greičiuoju, artimiausiu laikotarpiu reikia sustiprinti fin, finansų sektorių Europoje, e, bankų sąjunga sustiprins pasitikėjimą ir užtikrins kredito e, srautą. Um, ir verslui, ir, ir, ir, ir, ir namų ūkiams, o tai yra labai svarbu ekonominiam augimui. Kitas svarbus e, klausimas, kuris e, atsispindi ir mūsų kovo mėnesį išplatintose komunikatuose, yra kalbama apie, bent kalbama yra apie konvergencijos ir konkurencingumo priemonę. Norėčiau mes atsižvelgsime ir į, iš Europos parlamento, ir iš valstybių narių, ir iš atitinkamų suinteresuotų šalių pasiūlymus komisija m, mm, svartys visus, visas, visus požiūrio taškus mm, Europos parlamentas aktyviai dalyvaus e, ruošiant e, visas galimas iniciatyvas ir pritaikant jas, kad neprieštarautų sutartimis. E, komisija mm, nori apriepti šias iniciatyvas, kviečia Eurogrupės pirmininką tarybos pirmininką, kad būtų galima apsvarstyti visus galimus pasiūlymus. Taip pat, manau, būtų labai naudinga, jeigu parlamentas galėtų pakviesti valstybės narės svarstyti galimas ekonominės reformas, svarstyti tas reformas, kurios buvo įgyvenintos valstybėse narėse. Taip mm, bus ir šiek tiek spaudimo tas reformas vykdyti ir taip pat taip viešąją, viešąją priežiūrą. kalbant apie pagal 11 susitarimo straipsnį buvo numatyta, kad per penkerius metus įsigalios numatyti pasiūlymai, ekonominių veiksmų koordinavimo pasiūlymai. Kalbant apie jūsų, atsakant jūsų klausimą, dėl konvergencijos ir konkurencingumo priemonės. Ši priemonė bus numatyta sutartyse, tačiau patys teisinio pabudžio susitarimai bus um, atskiri, nebus numatyta jokių e, privalomų nuostatų dėl, dėl to, kas, kokiu priemonių būtų imtasi, jeigu nebus laikomasi šių nuostatų. Taip pat jūs klausite, kurios reformos būtų prioritetinės reformos. Konvergencijos ir konkurencingumo priemonės pagrindinis tikslas yra prisidėti prie mm, EPS sklandaus veikimo, taip pat ir suteiks galimybę valstybėms narėms efektyviau vykdyti ekonominės reformas, e, taip pat parems valstybės narės vykdančias reformas. Tai naudinga ne tik valstybėms narėms, bet ir visom, visai Europos Sąjungai, nes, kaip buvo pabrėžta, Europos reformų trūkumas gali turėti neigiamos įtakos visai Europos Sąjungai. Dėkoju už klausimą, dėkoju uždėmesi ir laukiu jūsų e, pasiūlymų. Ačiū, panerėn, dabar pasisakys e, kalbėtojai nuo partinių frakcijų, partinių frakcijų vardu. Pirmiausiai EPP frakcijos vardu keturias minutės pasisakys ponas Gozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė vicepirmininkė, e, mėly kolegos, e, šiandien iškyla štai koks klausimas, kuris parlamentui yra aktualus. Jūs bandėte atsakyti į tuos klausimus ir tie atsakymai apspręs E, kokia bus politinio realybė, kiek politinės valios skirsime, e, kurdami Europos pinigų sąjungą. Prisiminkime neseną istoriją. E, Europos sąjunga. Europos Sąjungoje yra spragų, ypač eurozonoje susikaupė kelios krizės ir jas sprendėme improvizuotai, nes nebuvo reikiamų priemonių. Ir ši situacija mums atskleidė, kad reikia kad nėra e, reikalingų priemonių, kad e, tarp, vyriau, tarp vyriausybinis darbo metodas e, neišsprendžia kai kurių problemų, todėl būtina atsigręžti į e, bendryjų darbo metodus ir pabandyti pasiūlyti veiksmingą atsaką ir, už, ir pasipriešinti dar kartą pavojingos situacijos susidarimui. Pone e, komisijos pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad valstybės narės priešinasi kai kurioms priemonėms. Du komisijos pranešimai kalba apie sekančius e, tikros ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimo etapus. Tuose pranešimuose E, kuriuos komisija paskelbė 2012-aisiais. E, juos komisija paskelbė sureaguodama į parlamento ir tarybos raginimą. E, iki kitos vadovų tarybos mes tikimės, kad sulauksime pasiūlymų dėl konkrečių priemonių, uh, E, kurios bus pasiūlytos ir apibrieštos. E, tikslai yra pagirtini sustiprinti e, ekonominės politikos koordinavimą, eurozonos integraciją, taip pat užtikrinti solidarumą Europos mastu. Tai suteiktų galimybę Europai užsitikrinti didesnį konkurencingumą, pasiekti augimo ir kurti darbo vietas. Dabar iškyla klausimas, kaip tie visi elementai ir susiję ir siekiai taps realybė. Būtent todėl mes ir teikėme šį klausimą šiandien. Žinoma, rez, pasirižimas yra aiškus ir parlamento indėlis tikrai būtų naudingas, bet aš norėčiau akcentuoti keletą dalykų, kurie mano galva yra svarbus. Visų pirma, taip, taip sveikintinas koordinavimas įgyvendinant reformas politinės ir ekonominės. Jis yra būtinas. Nacionalinės priemonės uh, Europos masto mm, a, Europos priemonių atvejais nebūtinai yra būtinas. Nacionaliniai teisės aktai užbėga už akių busimiems komisijos pasiūlymams. Prisiminkime pasiūlymus dėl bankų sektoriaus. E, valstybės, valstybėms narėms buvo sunku dėl to dėrėtis ir siekti nuostatų suderinimo. Uh, Todėl reikia labai e, atidžiai stebėti valstybių narių nacionalinės politikos priemonės. Kalbant apie konvergencijos ir konkurencingumo priemonę skirtą eurozonai, kuri numato susitarimų galimybę. Na, žinoma, tai reiktų patikslinti ir iš principo jos netmesti, nes šią priemonę siekiama e, makroekonominės pusiausvėros tikslo. E, reikia nepamiršti ir kai kurių reikalavimų taikymo, skirstant lėšas, numatytų programų ir e, įnašo iš Europos fondų. Reikia paisyti galių pasiskirstimo, demokratijos įgyvendinimas turi vykti sklandžiai, e, Ir kai kurie sprendimai turi būti priimami pagal įprastinę teisės e, aktų teisėkros procedūrą, o parlamentas turi teisę užtikrinti savo kontrolę. Ir jūsų e, paskelbti pasiūlymai yra pirmas žingsnis tą kryptimi. Norėčiau taip pat akcentuoti, akcentuoti ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį ir manau, kad reikia e, renkti e, palyginamasias duomenų lentelės, kurios bus ypač naudingos Europos semestre. Ačiū, socialistų frakcijos vardu, pane Ferreira, pusantros minutės. Komisar. Ačiū, pirmininkė, komisijos nary. Labai dėkuoju už jūsų paaiškinimus, bet labai gaila, kad jie nebuvo pakankamai samus. Išgyvename laikotarpį, kai uh, žodžių reikšmė turi būti kuo aiškesnė. Eksantė koordinavimas, struktūrinės reformos. Šiuo metu visą tai galima aiškinti labai plačiai. Ir visi yra linkę visą tai interpretuoti tam tikrą kryptimi yra įmamasi regresyvi mažinimo priemonių ir e, beveik niekada nėra įgyvendinami e, siektini tikslai. Labai e, svarbu, kad įgytume abipusį pasitikėjimą, kad įtrauktume bendrijos priemonės į šį dialogą. Kalbant apie sanglaudą, kartu kalbama ir apie konkurencingumą. Yra planuojama įgyventinti konvergencijos ir konkurencingumo priemonę ir tai gali būti teigiamas dalykas, jeigu tai paskatins abipusį pasitikėjimą, pasitikėjimą Europos tradicijomis. Būtina, kad pripažintume ir suprastume, kad konkurencingumo savoka yra labai plati, kad ji turi būti e, traktuojama kaip Europos 2020 strategijos dalis, o ne tik kaip siekis e, sumažinti atlyginimus. Turime suvokti, kad tai daro poveikį valstybėms narėms ir jeigu apribosime eurozonos manevro laisvę, tai gali turėti neigiamų pasiekmių. Konsultacijos, susitarimai e, dėl e, atlyginimų viso to reikia paisyti, negalime to paneigti. Ačiū. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, nes kalbėtoja kalba per ilgai. Ponas Gular Alde frakcijos vardu. Pane Guliar, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, kaip Žan-Paul Gozė sakė, aš e, taip pat noriu pagirti jūsų darbą komisijoje šioje srityje. Mūsų atsakas e, yra bandyti subalansuoti jūsų pasiūlymą. Du aspektai yra ypač e, mus džiuginantis. Visų pirma, tai, kad atsižvelgiama į valstybę valsty, kad valstybės narės tu, turi atsižvelgti į vieną kitos sprendimus, taigi tas eksantė koordinavimas yra tikrai svarbus dalykas. Mes kalbame apie vieną valiutą e, ir apie tai, kad kartais valstybės priima sprendimus dėl tos valiutos, kur, kurie yra žalingi kaiminėms. Taip pat e, pasitelkiant biudžetinės priemonės turime padėti valstybėms narėmis pasiekti didesnio konkurencingumo. Tačiau mane neramina porą dalykų, kuriuos norėčiau e, akcentuoti. Visų pirma, jums gali tikriausiai nepasisekti, nes ne visiems iš principo patinka e, bendrijų darbo metodas, tai, kad Europos sem, pagal Europos semestrą rengiamos individualios kor, e, rekomendacijos valstybėms narėms. Ir man atrodo, kad e, apžvelgus tai, ką mes nuveikėme, pasiūlėme per pastarosius metus, tai, tai yra labai daug, tačiau e, piliečio akise tai visa tai yra per vėlai. Ir jiems tai yra nelabai suprantama. Šešių pasiūlymų paketas, e, fiskalinis susitarimas. E, taigi, reiktų įvertinti šį veiksnį. Kalbant apie e, bendrijų darbo metodą, man atrodo, kad tai yra ypač svarbu. Mes kalbame, mes gyvename piliečių Europoje ir, ir ES nėra kažkoks kalėjimas, Mm, todėl negalime įvesti dis, žmonių diskriminacijos. Todėl mes tikimės, kad jūs pasirinksite teisingą darbo metodą. Ačiū, ponė Gular. Žalių frakcijos vardu. Žodis ponui Gygold. Dvi minutės su pusę. Ja, dank, Ačiū. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė. Visų pirma, labai gaila, kad uh, nėra tarybos atstovų tokioje labai svarbioje diskusijoje dėl ateities, nes taryba yra viena iš svarbiausių institucijų šiame procese. Mums tai gal ir nelabai patinka, bet taip yra. Mes Negalime būti tuo patenkinti, kad nėra tarybos atstovų, nes tai e, kenkia e, tarp institucijam pasitikėjimui. Kalbame apie priemonės, kurios mums yra reikalingos ir e, norime aiškiai išdėstyti parlamento poziciją dėl šių priemonių. Svarbus dalykas, kurį turėtume pabrėžti, yra tai, kad norime daugiau teisės aktų priimti, kurie būtų tinkamai gyvendinami, kurie sustiprintų eurozoną. Ir šiuo metu turime autonominės valstybės ir turime tai atsižvelgti, bet nėra pakankamai bendrijos priemonių. Priemonių, kurios mums yra reikalingos tam, kad užtikrintume, kad nebūtų nedarbo, nebūtų skurdo, kad visa tai nebūtų skatinama adaptavimuose procesų metu, kad nebūtų e, pernelik didelė, didelės infliacijos ir taip toliau. Žinau, kad e, gal e, neturėtume apie visą tai kalbėti šiandien, bet tai yra klausimai, kurie, su kuriais susidursime ateityje. Ir turime pagalvoti apie tai, kaip galime apsaugoti žmonės nuo nedarbo, kaip galime stabilizuoti makroekonominę padėtį, kaip galime tinkamai planuoti ES biudžetą. Tai yra dar vienas su makroekonominiu stabilumu susijęs dalykas. Viso to e, reikia. O kaip dėl socialinio ramščio taryba? aptarė socialinį ramstį, bet e, jokių gyvų diskusijų šiuo klausimu neįvyko. Kas dėl busimų e, žingsnių, dėl pagrindinio plano, dėl teisėkuros proceso, e, apie visą tai kalbama taryboje, bet atrodo, kad apčiuopiam rezultatų nesulaukta. Aš e, labai lauksiu jūsų pastabų dėl to vicepirmininkė, dėl eksantė koordinavimo pavyzdžiui, e, Atrodo, kad diskusijos šiuo klausimu nėra labai e, aktyvios taryboje. Ar mes sulauksime teisės akto ateityje šioje srityje? Žinoma, e, konvergencijos ir konkurencingumo e, priemonės klausimų parlamentas yra išdėstę savo poziciją ir norėtume, kad būtų numatytos paskatos, norime, kad visa tai vyktų pagal ES, pagal bendrijos metodus, kad būtų suderinta su 2020 metų strategijos tikslais. Taip pat norime užtikrinti, kad būtų išvengta situacijos, kai dėl šių klausimų deramasi ne pagal sutartį. Mm, juk vis dėlto turime paisti demokratijos principų. Ačiū. Pordo. ECR vardu ponas Epnik. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Kalbant apie EPS Žinoma, e, gilinamės į labai ekon... glaudžiai su ekonomika susijusius klausimus. E, konvergencijos ir konkurencingumo priemonė e, yra labai svarbi ir komisijos narys REN gal e, nepakankamai dėmesio skiria tam, e, nežinau, kokį poveikį tai turės. E, piniginė sąjunga turėtų būti biudžetinė sąjunga, kad jį išgyventų. Ir jau patvirtinome dviejų ir šešių teisės aktų paketus, balsavau už, bet uh, E, kaip galime suplanuoti visos eurozonos ekonomiką. Ekonomika auga e, ne e, dėl centrinio planavimo. Kaip komisija žiūri centrinį planavimą? Komisijos narys Andor neseniai sakė, kad Vokietija turi didinti atlyginimus. Anot jo, Vokietija ir pernelik konkurencinga ir turi mažinti savo konkurencingumą, kad nusileistų iki visos likusios Europos lygio rinkos augimas skatino rinkos jėgos ir e, apie tai kalbama nacionaliniuose parlamentuose, kurie turi teisę būti informuoti. Ir e, reikia balsuoti dėl e, mechanizmo, juk tokiu būdu negalėsime įspręsti Europos problemų, galėsime tik pagilinti nuosmukį ir galima, gali baigtis tuo, kad patirsime nesėkmę. Reikia pagalvoti apie lygia greičiaus valiutos galimybę, apie e, visą sistemą, bet centriniai planuotojai nekenčia lankstumo, niekas ten jo nenori ir e, dėl to būsimos kartos žiūri, kaip išgaruoja jų ateitis ir jeigu nieko nesimsime, jokių veiksmų nesimsime, bus per vėlų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. E, viena kolegė norėtų užduoti Jums klausimą pagal Vilnos kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Pone Orden Kol. Ačiū, pirmininkė. Pone Epinkai, E, jūs lyginote komisarą Olireną su Brežnevu. Ar ne ponas Epink pasirašė šešių pasiūlymų rinkinį? o likus dviems savaitėms iki euro semestro rekomendacijų, man atrodo, reikėtų ypač palaikyti komisijos nario Lireną, kad ir didesnės, ir mažesnės valstybės sulauktų labai iškių ir tikslių rekomendacijų. Man atrodo, kad tai yra svarbiau. Aš pasinaudosiu galimybę atsakyti olandų kalba. Galbūt aš jūs pervertinau. Pona Rena palyginau su ponu Brežnevu, kalbėdamas apie centrinį planavimo aspektą, ne lygindamas asmenybės ir kalbant apie Europos E, lygmenį mes vis labiau pereiname prie centri, centralizuoto planavimo. E, viskas sprendžiama Briuselėje, nacionalinės institucijos beveik nieko nebesprendžia. Ir tai yra žmonių nepasitenkinimo, vis, vis didesnio nepasitenkinimo šaltinis, ponia Vatmankul. Ačiū, ponia Ping. Dabar žodis žodis e, ponui Blum, EFD frakcijos vardu. Tačiau šio kolegos posėdžių salėje nėra, nors frakcija atstovauja, bet e, būtent kalbėtojas, kuris turėjo kalbėti šios frakcijos vardu, nedalyvauja. Tada suteiksime žodį ponui Klūtė, kuris e, kalbės žaliųjų frakcijos vardu. Ja. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ačiū sich zumindest aus meiner Ačiū. Aš manau ir esu įsitikinęs, kad mums reikia ryštingesnės ekonominės integracijos, bet manau, kad ekonominė integracija pasiteisins tik tuo atveju, jei ją lydės politinė ir fiskalinė integracija. Ir manau, kad būtent e, tokia problema mums šiuo metu yra iškilusi kalbant apie tai, kaip krizę stengiasi suvaldyti taryba ir, ir tarp valstybinį darbo metodą, kurį kritikavo ponas Gozės, piliečiai prarado pasitikėjimą Europos Sąjungą. Jie įtariai žiūri ją, jie mano, kad Europos Sąjunga atima iš jų socialinę apsaugą. Pažvelkime į pietinės valstybės, koks ten nedarbo lygis, kiek jaunimo neturi darbo. Uh, Manau, kad turime eiti dar toliau ir siekti dar glaudesnės ekonominės integracijos. Ir tai yra ne, netidėliotinos svarbos klausimas. Taip pat ir užmėgsti dialogą su piliečiais ir atgauti, atkurti pasitikėjimą. E, kad taip pat užtikrinti, pasiūlyti žmonėms socialinę apsaugą. Ekonominė integracija turi lydėti kažkokie minimalūs standartai. Jeigu to nebus, Europos projektas žlugs. Ir mes patys dėl to gailėsimės. Aš to dėl to tikrai apgailestaučiau, aš esu vokietis. Mano santykiai su ES yra labai aktyvus, tai sus... ir aš tikrai labai nusiminčiau, jei šis projektas nepavyktų. Uh, Man atrodo, kad ekonominė integracija yra ir taikos projektas, bet tai neturėtų vykti socialinės apsaugos sistemos sąskaita. Jeigu žmonėms atrodo, kad jie už viską moka atsidūrę krizėje, tai tas projektas žlugs ir mes turime padaryti viską, kad taip neįvyktų. Turime neužmiršti socialinės politikos aspekto. Ne, prie frakcijų neprisijungusių e, kolegų vardu ponas Zystra, pusantros minutės. Pone pirmininkė, kalbame apie e, ekonomikas ir pinigų sąjungos gilinimą. Nacionalinių reformų planai turi būti e, sankcionuoti komisijos prieš jas, juos įmantis įgyvendinti, kaip su nacionaliniu suverenumu. E, e, ponas Olirinas turėtų atmesti šiuos pasiūlymus, nes to ex ante tikrinimo e, esmė yra štai tokia. Visiškai tampa nebeaktualios nacionalinės diskusijos, bet mes juk turime stiprinti valstybių matmenį, kaip atrodys demokratija ir jos užtikrinimas E, visgi, vis pasigirsta raginimai siekti daugiau demokratijos. Taigi bandykime sustiprinti demokratiją ir atmeskime tuos komisijos pasiūlymus. Eurozona e, niekaip uh, neįsibėgėja. Atrodo, kad pinigų sąjunga nefunkcionuoja. Manau, kad reikia atsisakyti tos sąjungos ir sustiprinti šalių nacionalinius suverenitetus, nes tai užtikrintų, tai būtų veiksnys užtikrinantis piliečių gerovės augimą. Reikia parodyti, kad mes, esame, kad mes nesame parlamentas, kuris pasisako už visas centralizuojančias priemonės. No Ačiū. Pasisakymai frakcijų vardų baigėsi. Dabar kalbės kolegos savo vardu. Pirmas kalbėtojas ponas Brok, dvi su pusė minutės. Pirmininkė komisarė, kolegos, pirmiausiai norėčiau štai ką pasakyti. Manau, jeigu euro neturėtumėm, e, situacija būtų socialinė prasme tikrai dar prastesnė. Euras yra būdas e, sutaikyti šalis, kurios praeitie buvo priešas, baisos priešas. Taigi mes bent jau užkirtame kelią nesutarimam, bet nepadarėme pakankamai. Dėkoju poniai Bols um, e, už klausimą. Iš tikrųjų reikia kalbėti apie egzantę koordinavimą. Man atrodo, kad per pastaruosius dviejus metus mes priemėme daug priemonių Dabar reikėtų pažiūrėti, ką praktiškai tos priemonės duoda. Nebūtinai nuolatos reikia e, ruošti kažką naujo, o netaikyti e, senuosius primtus dokumentus, kaip pavyzdžiui, dviejų dokumentų paketą ir taip toliau. Gal mes netgi šiek tiek užsimerkime prieš tą kontekstą. Komisija kalba apie du komunikatus, tai yra gerai. Mes e, dirbame tarp, tarp vyriausybinių bendradarbiavimo forume, bet ir patys turėtumėm dalyvauti. Tas bendrumas yra labai svarbus, mes turim vykti bendrą politiką. Pono Oland pasiūlymai, manau, kad jie yra blogi, jie tarp vyriausybiniai savo požiūrių, jie sukurtų naują instituciją, kur nei nacionaliniai parlamentai, nei e, Europos parlamentas dalyvautų, bet to būtų apribota 17 valstybių, o mes esame 27 Europos Sąjungoje, tik nekurkime naujų sienų ir naujų apribojimų. Europos parlamentas turi priimti sprendimą kokia yra mūsų pozicija, kokia yra mm, pozicija dėl Europos semestro, ką padarėme šioje srityje, ką galime pasakyti apie gairias, apie bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Nacionaliniai parlamentai irgi turėtų būti įtraukti, jie turi ratifikavimo teisę, to nereikia pamiršti. Negalima skurti tokios situacijos, kur e, vyktų demokratinis nedalyvavimas Taip pat nekalbame tik tai apie taupimo priemonės. Kalbame taip pat ir apie struktūrinius pakeitimus, tai susiję ir su darbo vietomis, bet ir socialiniais klausimais, ir su konkurencingumu. Būtent tai mes norėtumėm skatinti, norime kurti e, projektus, kuriuos ES galėtų palaikyti. Pavyzdžiui, Graikijai yra skiriama labai daug projektų, bet tenais neįmanoma įvykdyti kai kurių projektų. Pavyzdžiui, reikia dirbti su Ispanija, kad būtų sustiprintos tinkamos struktūros. Tik 30, net geraisiais ekonomikos laukais 30 procentų jaunimo buvo bedarbiai. Taigi reikia iš esmės keisti struktūrą. Taigi augimas e, yra įmanomas tik tada, kai struktūrinė reforma bus įvykdyta. Ir metant pinigus į tam tikrus projektus, tik tai tada bus efektas, kai pati struktūra bus e, gera. Taigi mano pagrindinė mintis yra tokia, kad reikia struktūrų. E, pirmininkas, ačiū. Jūs irgi kalbėjote ilgiau, negu jums buvo skirta laiko, ponia Brokai. Sako pirmininkas, ar galėtumėte užsidėti ausines? Pone Brokai. Iš jūsų frakcijos, jūsų valstybės e, kolega ponas Riubikas norėtų užduoti jums klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar, ar sutinkate, ponas Brokas sako, kad jam bus garbė. Pone Rubikai, ar m, suteiksite garbės kolegai atsakyti į klausimą? Ačiū. Kolega iš frakcijos ir kolega e, iš Vokietijos mes atsirėjo klausimą. Pirmiausiai, ar ES savais ištekliais galėtų mm, įvykdyti šitas programas ar sukurti gelbėjimo fondą, kuris suteiktų ES didesnį saugumą. Norėčiau sužinoti, ką Almanas Brokas apie tai mano. Pirmininkas, e, pana Brokai, žodis jums, kalbant apie TFP darybas reikėtų pirmiausia galvoti apie savo išteklius. Manau, kad transakcijų mokestis būtų gera priemonė tam. Kirhopas yra prieš euro, aš dėl to buvau pritrenktas, bet manau, kad iš tikrųjų jūsų mintis yra labai nebloga, ponė Rubikai. Ačiū žodis ponui Galtieri, 2,5 minutės. Ačiū, pirminkė, komisijos naryšioje rezoliucijoje labai konkrečiai kalbama apie dalykus, kuriems parlamentas e, pritarė. Ir aš e, visų pirma e, kalbu apie konvergencijos ir konkurencingumo priemonė, kuri turi būti patvirtinta bendra sprendimų prieimimo procedūra. Čia viskas yra gerai, bet mums reikia aiškumo, kad kalbame apie papildomus išteklius, o ne makroekonomijos sąlygas. Be to, e, šios priemonės ištekliai turi būti per, perkeliami kaip biudžeto dalis. Ir um, E, yra e, precedentų, kai kai kurios projektus finansuoja valstybės narės ir toks daugia pakopės biudžetas konvergencijos ir konkurencingumo priemoniai gali būti e, įmanomas ir siūlomas taip pat konvergencijos kodeksas pagal valstybių narių rekomendacijas ir pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Taip pat yra nacionaliniai planai, kurie yra įgyvendinami valstybėse narėse, dalyvaujant nacionaliniams parlamentams. E, be to e, socialinės pusiausvėros trūkumui reikėtų skirti tiek pat dėmesio kaip ir e, kainų konkurencingumui. Manome, kad parlamento pozicija yra logiška ir žinoma, į tai turi būti atsižvelgta. Norėtume pamatyti teisėkuros pasiūlymą dėl KKP kuo greičiau ir manome, kad procedūros taryboje neturėtų būti kliūtis komisijos teisinėms prerogatyvoms, kuri neturėtų laukti žaliosios šviesos iš e, tarybos. Pone Lunačik, minutę. Ačiū. Ačiū pirmininkė, e, komisijos nariai, ponios ir ponai. Prieš metus buvo susitarta dėl finans, fiskalinio susitarimo ir e, vėl parlamentas prieštaravo bendrijos metodams ir neteisingumui bei skurdui. Kancerė Merkel labai daug kalbėjo apie konkurencingumą ir turi būti susitarimo, individualių susitarimų tarp komisijos ir valstybių narių. Kanclerė e, Merkel ir kiti nelabai gerai supranta, kad kalbam, kalba tik apie konkurencingumą, apie taupimą, taupimą, taupimą, bet e, ne apie demokratinius procesus. Tačiau parlamentas ir e, piliečiai šiame žemynė tiesiog susidurs su didesniu neteisingumu, su didesniais e, socialiniais atotrukiais ir e, turime užtikrinti e, aktyvesnį Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų dalyvavimą, didesnį solidarumą, turime įtraukti piliečius ir juos įtikinti, kad tos bendrosios Europos Sąjungos mums tikrai reikia, kad socialinė Europa ir solidarumas yra vienintelis būdas pasiekti sėkmę. Ačiū, pana Luna, čia girdį sveikiname vertėjus, kad jie išvertė, nespaudi, nespausdami mygtuko, kad per greitai kalba. Dabar dvi minutės poniai Vicky Ford. Good morning. Labas rytas. Mano frakcija balsuos prieš šį pasiūlymą. Ne visi ES e, nariai yra eurozonos nariai ir e, tikiu nacionaliniu suverenumu ir manau, kad galiu. E, ne, negaliu nurodinėti niekam, kaip elgtis diskusijos dėl eurozonos tais atvejais, kai tai turi poveikį valstybėms narėms, kuriuose nėra euras įvestas, yra ir mums svarbios ir e, gali būti susijęs su tuo, kad pinigai bus perkeliami iš vienos valstybės narės į kitą, tai bus nauja biudžeto dalis ir aš e, nesuprantu, kodėl e, netgi apie tai kalbama ir man kelia nerima galimas poveikis už Europos, tai yra už eurozonos ribų. Esame vieningai susitarė dėl uh, nacionalinių parlamentų biudžetų, kuris būtų tvirtinamas kas septynerius metus dėl DFP. E, ir tas biudžetas e, tampa vis didesnis ir labai džiaugiuosi, kad nacionaliniams parlamentams yra suteikiama galimybė kas septynerius metus viską peržiūrėti. Rezoliucijoje vienoje vienoj vietoje yra pasakyta, kad yra gerbiamas nacionalinis suverenumas, tačiau kartu kalbama apie bendrąjį mechanizmą, bendrijos metodą, apie DFP apie e, lubas, e, e, konkrečiai kalbant apie nacionalinių parlamentų kompetencijas. Ir manau, kad tai yra gana slidis rytis, kad Europos parlamentas galėtų um, turėti viršenybę e, palyginti su nacionalinio parlamentų sprendimais dėl išlaidų Europos Sąjungoje, nes jau dabar e, galime matyti, kaip, yra, kaip trūksta kontrolės ir e, manome, kad nacionaliniai parlamentai būtent turėtų spręsti dėl biudžeto išlaidų ir Europos parlamentas neturėtų kištis. Dabar vieną minutį žodis poniai Anderson. Be abejo, e, atsakas į ekonominę e, krizę šioje rezoliucijoje yra pagrystas ideologinių požiūrių e, ir vėl ir vėl darome tą patį ir tikimės kitokių rezultatų to neįmanoma tikėtis, kaip sakė Libertas Einšteinas, ir e, tikrai neturėtume laikytis to anksčiau nepasitvirtinusio ideologinio požiūrio, jeigu norėtume išvengti e, nesėkmės ateityje, jeigu norėtume kurti e, darbo vietas, didinti BVP atsikratyti skolų. E, jeigu e, to norime, tai kodėl e, iki šiol visuomeniai tenka gelbėti bankus, susidurti su e, įvairiomis ankstesnių priemonių pasiekmėmis. E, toks požiūris yra blogiausias e, ir valstybėms narėms tenka susidurti su neigiamomis pasiekmėmis ir turėtume pakeisti požiūrį, jeigu norime kitokių rezultatų. Dvi su pusė minutės, ponas Fejo. Gracias. Senhor Comissário, queria começar. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs e, kad taip sėkmingai ir ilgai bendradarbiaujate su parlamentu siekiant uh, toliau kurti EPS. Nebuvo lengva e, renkti teisės aktus dėl makroekonominių priemonių subalansavimo ES, e, taisyklių, naujų taisyklių dėl biudžeto tvirtinimo, tačiau ilgainiui e, imame pageidauti biudžeto disciplinos užtikrinimo. Tai nėra lengva užduotis. Ir tai tampa aktualija e, svarbių klausimų mūsų piliečiams ir mes privalome iškoti europietiško sprendimo, todėl noriu pasveikinti komisiją paskelbus šiuos pranešimus. Tikėkime, kad greitai pasirodys teisėkuros e, pasiūlymai tokiomis svarbiamis temomis, kaip būtinybė koordinuoti struktūrinės reformas, kad užtikrintume ekonomikos atsigavimą bei konkurencingumo ir konvergencijos priemonės. Komisarė, norėčiau žinoti, ar tos priemonės atsiras Europos Sąjungoje ir Eurozonoje ir ar jos bus susijėtos su paskatų e, sistema skirta valstybėms narėms, kad jos tenkintų keliamus reikalavimus. Pažvelkime į Portugaliją, kuri įvykdė jai išdėstytus reikalavimus, tačiau gyvybiškai svarbu, kad tokioms valstybėms būtų pasiūlytos ir paskaitos, kad jos būtų e, premijuotos už tai, jos, ko jos pasiekė, kad piliečiai pamatytų ir suvoktų, kad jų daromos aukos nėra veltui. Ir tos paskaito, paskatos neturėtų būti teikiamos individualių pagrindų kaip iki šiol, bet jos turėtų bū, tapti sistema, jos turėtų būti numatytos mūsų teisės aktuose ir tai yra žinia, kurią aš norėjau perduoti. Toliau pusantros minutės ponui, žodis ponui Huang Nogok. Ačiū, ponė pirmininkė, meli kolegos. Europa pasiekė kryškelę Ji bando ištrūkti iš griežtų taupimo priemonių spastų, užtikrinti demokratiją, bet atrodo, kad žmonės ims jos nebekesti. Reikia greitai reaguoti. E, vadovų taryba e, davė žolę, e, žalę šviesą, e, komisija patikė pasiūlymą, e, François Hollandas kalba apie tikrą ekonominę valdysiną, parlamentas dalyvauja šiuose procesuose, dėja su parlamentu nebuvo tariamasi Kipro atveju ir nieko, parlamentas neturi jokios įtakos trejato darbui. E, kolegos, parlamentas be vyriausybės, juk tai yra diktatūra parlamentas privalo dalyvauti visuose Europos semestro etapuose, rengiant e, konkrečias valstybė, atskiroms valstybėms skiriamas rekomendacijas. Taip pat dalyvauti e, viso, visose sprendimuose dėl eurozonos ir biudžeto. Ir todėl bendradarbiavimas, šie pasiūlymai turi būti atmesti. Visoje Europos Sąjungoje paplis trejato darbo metodas. Mm, trejato darbo metodo nereiktų e, mm, toliau plėtoti, jį reiktų uždrausti. Kalbant apie eurozoną, parlamentas turi apsirūpinti struktūrą, kuri būtų skirta eurozonos valstybėms ir tai aktualu ir valstybėms narėms ir atsižvelgiant į, vals, į piliečių interesus. Bet kolegos, ekonomikos ir pinigų sąjungos šerdis turėtų būti demokratija. Mes turime kurti piliečių Europą, o ne susitarimo Europą. Ačiū. Minutę ponui Joan Ferreira. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Europos pinigų sąjunga buvo ir yra didžiausias projektas nuo 2001 iki 2010 metų ir ilgesnių laikotarpių. Euras e, tikrai nėra nesėkmė. Mes e, matome ir mm, nedarbą, ir sumažėjusius atlyginimus, ir mm, gamybos sistemų e, griuvimą, ir taip pat labai dėlė krizę prie mm, periferinėse valstybėse. Tai iš tikrųjų yra toks kelias, kurio toliau eiti negalima, bet tie, kurie pasinaudojo eurų, nenori grįžti, nori eiti į priekį. Kiekvienas integracijos žingsnis e, nori suteikti legitimumo ankstesniam žingsniui, nors jis buvo ir blogas. Pona Zalba, ačiū pirmininkė, komisarė, kai mes e, kūrėme eurozoną, žinojome, kad ji turi tam tikrų trūkumų susijusių su tuo, kad, nebuvo bendros, kad buvo bendra piniginė sąjunga, bet nebuvo politinės ir fiskalinės sąjungos. Todėl labai trūko koordinacijos ir jau COP e, pranešime 2005 metais tai buvo aišku. 2008 metų krizė tik tai e, pabrėžė šitus trūkumus, bet būkime pozityvūs. Mes per krizę taip pat ir pamatėme, kad įmanoma ne tik tai įveikti tuos trūkumus, bet ir perkurti ES ir euro struktūrą mes su eurų pereiname, peržengiame iš tradicinės filosofijos. Mes einame po truputėlį įgyvendindami tai, dėl ko susitarėme. Dabar žinome, kokie yra mūsų trūkumai ir ir kliūtis. Ir dabar mes lik ir grįžtame prie ankstesnės filosofijos, kurios vienas iš svarbiausių tikslų yra sukurti bendrą pinigų sąjungą, bendrą ekonominę sąjungą. EPS e yra vienas iš tų tikslų, kurį mes turime eiti, kurio turime siekti, kaip ir vakar kalbėjome šiame parlamente. Bet tai yra tik tai vienas iš žingsnių, iš kurio matome, kaip svarbu, kokia, koks svarbus yra solidarumas. Solidarumas, kurio automatiškai dar e, pas mus nėra. Tačiau solidarumas ES yra e, labai aiškiai išreikštas, apie tai kalbėjo ir ponas Goses, pabrėždama socialinę dimenciją. Puikus įrodymas yra. E, tai, kad e, tokio nepasitikėjimo laikotarpiu, koks yra dabar, reikia labai aktyvaus ir greito veikimo. Eksante koordinavimas ir konvergencijos ir konkurencingumo priemonės yra ypatingai svarbus tam, kad solidarumas, būtinas solidarumas taptų automatinis. O solidarumas yra būtinas toms šalims, kurios gyvena su to pačia valiuta, nors atrodo, kad valiuta yra ta pati, o horizontai požiūris yra visiškai kitoks. Todėl labai svarbu, kad egzante koordinavimas būtų taikomas euro e, valstybėms e, narėms, tačiau neužkirtant kelio reformoms tose šalyse. Dėl konvergencijos ir konkurencingumo priemonės e, ši priemonė turėtų būti susijusi su finansinių paskatų mechanizmu, kad būtų išvengta ankstesnių klaidų. Abu, abi priemonės yra tik tai žingsnis, vienas žingsnis, bet be galo svarbus žingsnis labai e, svarbiai pinigų sąjungai, ekonominiai sąjungai, politiniai sąjungai. Todėl e, šie, šis priemonės yra labai svarbios. Ačiū pirmininkė, ačiū Pablo. E, ponas Kutaš turi pusantros minutės pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kad išbristume iš užsitęsusios krizės ekonomikos ir pinigų sąjunga turėtų remtis socialinės sąjungos kūrimu ir augimu. Tačiau tai atrodo dar vienas bandymas uh, įvesti daugiau lankstumo darbo rinkoje. Tačiau tai kelia tam tikrų pavojų. Uh, Reikia e, sumažinti egzistuojančius atotrukius kai kuriuose valstybėse. Atrodo, kad komisija nori tik, tik kurių reformų, kurios e, pirmenybė teiktų e, griežtoms taupimo priemonėms, atlyginimų mažinimui, darbo, vietų, darbo laiko ilginimui, taip pat profsąjungų silpninimui. Juk griežtomis taupimo priemonėmis visko nepasieksime. E, Pažvelkime į Jungtinės valstijas, kaip jis sprendžia ekonominės problemas. Dar ne per vėlų pasukti tinkamų kelių. Komisija turėtų siūlyti e, na, minimalų nacionalinį atlyginimą visoms valstybėms narėms ir akcentuoti socialinį, socialinės politikos matmenį visose sritise. Kalbant at, apie E, valstybės skolos e, garantijas Europos mastu. Tai tampas aktualia problema ateičiai. E, Minutė ponui Sančias Presėdo. Ačiū pirmininkė. Europos ekonomikos raida nuo to, kai buvo įkurta Europos ekonomikos pinigų sąjunga, buvo netinkama, nebuvo laikomasi augimo e, pakto nebuvo laikomasis Lisabonos sutarties ir Europa yra būtent ta vieta pasaulyje, kur krizė paveikė labiausiai ir labai daug žmonių neteko darbo, ekonomika susitraukė, e, labai išaugo įsiskolinimas ir taip toliau. Ekonomikos ir pinigų sąjunga turi skatinti pirmiausiai atsakomybę ir solidarumą ir eksante koordinavimas eina teisinga kryptimi, bet šitas koordinavimas turi veikti bendros ekonominės politikos rėmose. Taip pat labai svarbus e, paskatų investicijom priemonė. Taip pat labai svarbu e, skatinti e, konkurencingumą, tą daro Europa 2020, bet tam reikia ir bendradarbiavimo paremto socialiniu paktu kuris būtų platesnis negu vien tik tai finansinis įsipareigojimas. Be to, tam, kad atgaivintumėm augimą, reikės atitinkamų iniciatyvų ir kredito srityje. Ir kitose ekonomikos rytise. Ačiū, Antolin, spėjai laiku. Dabar suteiksime žodį ponui Blum, kuris turėjo pasisakyti EFD frakcijos vardu, tačiau kai buvo jo eilė, jo nebuvo, dabar jisai atvyko, todėl suteiksime žodį e, minutę su pusę, tiek kiek jam priklausė, taigi jums minutę su pusę e, pasisakymai, ponė Blum. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kad laiku netėjau į mm, paradą, atsiprašau. Ir ačiū, kad leidote man dar kartą pasisakyti. Iš ties įdomu, vienas iš didžiųjų politinių klausimų Junktinėje karalystėje, vykstant diskusijoms dėl euro. E, yra štai koks, ar tai yra e, bendras samokslas, ar tai yra kažkoks išmislas. Mes vis dar apie tai kalbame Anglijos baruose. Juk visiems savai, yra savaime suprantama, jeigu jie nors kiek e, supranta ekonomikos dėsnius, kad ši bendra valiuta buvo pasmerkta žlugti nuo pat pradžių nes jos nelidėjo reikalinga fiskalinė politika. Reikalinga fiskalinė politika e, vienai, vieningai valiutai ir vien, vieningoms palūkanoms. Tai yra to, tos pačios monetos dvi pusės. Samokslo teorijos šalininkai sako, na, juk visi žinojo, kad tai bus, jie žinojo, kad valiuta žlugs ir kad e, dėl to bus liūdna daugeliui valstybių, kurios buvo pakankamai kvailos ir prisijungė prie bendros valiutos. Kasgi įvyks? Kai ta valiuta žlugs, kai viskas galų gale sugrius, jie, tie samokslininkai galės prastumti nedemokratišką valdymo sistemą, primesti ją žmonėms, neatsižvelgdami į žmonių norus. Ir tai yra pirmoji šio pasiūlymo dalis ir išdava. Tai yra pirmoji nedemokratiškos procedūros dalis, kuris sudarys galimybę išstumti iš rinkimų sistemos paprastus rinkėjus. Ačiū, pane Blium. Dabar prasidės spontaniški pasisakymai. Atsiprašo e, pirmininkas. Viena deputatė norėtų užduoti klausimą ponui Bliumui. Pone Bliumai, ar, ar atsakysite į kolegės klausimą? Pone Koncari, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jūs savo pasakymo pradžioje pareiškėte, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga žlugs jei jos nelidės reikalinga fiskalinė politika ir jei nebus glaudesnių bendradarbiavimo paskatų. Tikriausiai taip ir yra. Bet ar mes neturėtumėme pasidžiaugti dabar tuo, kad mes kuriame sistemas, kurios padės koordinuoti ekonominę politiką ir kad mes ieškome europietiško požiūrio. Ar negalite pripažinti, kad dabar einame tinkamu keliu, o kalbant apie demokratijos stygių, uh, neturėtumėme supriešinti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Reikia abiejų institucijų demokratijos kūrimui. Pone Blumai, prašau. Na, viskas priklauso nuo to, kaip, kaip viską matai, ar ne? Aš sakyčiau, kad uh, bendrai fiskaliniai politikai nėra pagrindo. Dėl jos žmonės neturėjo galimybės pasisakyti nei referendume, nei kažkaip kitaip, bent jau Junktinėje karalystėje. Kaip žinote, Junktinėje karalystėje buvo pažadėta, bet iš tikrųjų atimta galimybė surenkti referendumą ir taip yra jau daugelį metų. Ir aš galiu kalbėti tik Junktinės karalystės vardu ir aš manau, kad demokratiško pagrindo tokiai politikai nėra. Todėl negalima primesti įvesti bendros fiskalinės politikos. Jeigu paklaustumėte žmonių Romoje, Madride, Lisabonoje, galbūt tuomet sulauktumėte savo atsakymo. Ačiū, pane Bliumai. Dabar spontaniški pasisakymai. Minutė poniai Papadopulius. Antigonė, tau pasisakymo laikas. Ačiū labai. Komisija, Eurogrupė, Eurozona. Deja, atrodo, kad ne viską pavyksta kontroliuoti. Trejetas veikia taip, bet ji e, nėra atskaitinga nei nacionaliniams parlamentams, nei Europos parlamentui ir e, kartu e, primeta gana griežto taupimo priemonės Europos pietuose, kurios e, žlugdo mūsų šalis. Galėtume pateikti Graikijos, Kipro pavyzdžius. Ir atrodo, mes kaip Europos parlamentas turėtume įvertinti rezultatus, nes akivaizdu, kad politika buvo klaidinga, sulaukime visai netokių rezultatų, kokiu norėtume. Ir kyla klausimas, ar dabar galime pradėti taisyti tas klaidas, e, kurias sukėlė CP ir Europa. Aš norėčiau atsakymų į tą klausimą, kaip galima būtų paremti piliečius Kipre. Ačiū dabar suteiksiu žodį komisijos nariu, kad jis galėtų atsakyti. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami nariai, Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už šią labai įsame diskusiją, kuri ką tik įvyko. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė ponas Gozes, Madame Ferrera e, ir kiti parlamento nariai. Jie pabrėžia, kokia svarbi yra socialinė dimensija Europos Sąjungoje tai yra Europos socialinės rinkos ekonomikos um, dalis, ekonomijos ir pinigų sąjungos svarbus ramstis. Um, apie tai kalbėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Toliau, kas dėl uh, ponios Gulat uh, ir pono Brok uh, pasisakymų dėl bendrijos metodų, komisijos nuomonė yra tvirtai grindžiama bendrijos metodu, nes e, iš patirties žinome, kad tai yra vienintelis būdas užtikrinti tikrai tvarę politiką ir pažangą bei demokratinį e, teisėtumą bei atskaitingumą. Tai reiškia, kad reikia e, dabartinių tarp vyriausybinių priemonių, kad jos būtų tinkamai įgyvendinamos dėl e, ponios pasisa, Ford pasisakymo, kad e, turėtume užtikrinti e, visų pirma ES vientisumą. Norėčiau pabrėžti šiuo metu galiojantį principą, kurio grindžiama EPS ateitis. Reikia didinti solidarumą, pasidalyti ekonominę riziką Visa tai e, turi būti derinama su didesnė atsakomybė ir fiskalinė drausme kartu užtikrinant didesnį integraciją. Pone Gulard kalbėjo apie konkrečių rekomendacijų susiskaldimą, fragmentiškumą, Nėra konkrečių rekomendacijų eurozonai dėl to, kad um, yra gana didelis poveikis ekonomikai ir yra didelių skirtumų eurozonos valstybėse narėse šią prasme. Reikia užtikrinti, kad um, euro uh, grupė galėtų uh, kuo veiksmengiau padiskutuoti apie uh, ateitį, apie tai, kaip būtų galima uh, užtikrinti tvarumą, pagerinti situaciją nedarbo ir užimtumo srityje. Uh, dabar taip pritariu, tikimės, kad taryba uh, aptars uh, ekonomikos reformų eksantį vertinimą, uh, užtikrins, kad būtų įgyvendinamas uh, solidarumo mechanizmas ir uh, pateiks uh, savo pastabas teigiamai ir konstruktyviai, kaip tikimės. E, dabar e, galiausiai norėčiau pakomentuoti pono Epping pastabą. Jis e, labai iškalbingai ir keistai pasisakė, palygindamas mane su Brežnevu. Tai yra neteisinga ir netinkama. Tai tiesiog prasto skonio uh, pasisakymas, e, e, kai nebėra jokių idėjų, nebėra konstruktyvių pastabų. Aš, e, mano šeimoje yra pakankamai šeimos narių, kurie žuvo dėl sovietų totalitarinio režimo žiemos karo laikais, šaltojo karo laikais ir turime žiūrėti ir į rytus, ir į vakarus. Ir aš asmeniškai žiūriu abiem kryptimis ir todėl e, visiškai pritariu ponu Anguldė e, palyginti su ponu Epping. Ir e, manau, kad tikrai turėtume sutelkti pastangas ir solidariai elgtis. Ačiū ponia komisijos nary. Diskusijos šiuo klausimu dėl EPS kūrimo ateities baigiamos. Baigta. Dabar bus kitas